atsižvelgiant į tai, kad yra darbuotojų, kuriems ir narių, kuriems tenka dirbti visą dieną, siūlyčiau pradėti laiku posėdį ir labai ribosiu pasisakymo laiką. Tai yra, prašyčiau pasisakyti tiek, per tiek laiko, kiek skirta. Taigi dabar pirmas darbo turkis punktas CCF, RD ir frakcijais nepriklausančių narių skirimas, sąrašas yra pridėtas prie protokolo, jeigu niekas neprieštaraus, tuomet tas skirimas bus laikomas patvirtinti toliau. Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu.